Ačiū. Thank you, Commissioner. The debate. Ačiū komisijos narė, diskusiją baigiame. Periname prie kito darbo tvarkės klausimo, bet prieš tai leisim komisijos nariams susikeisti. Komisijos narys Navračič galės e, užimti jam skirtą vietą prieš pradant diskusiją. O tai yra bendroji diskusija dėl tarptautinių porų nuosavybės teisės. Du pranešimai, abu parengė Jean-Marie Kavada. Vienas dėl jurisdikcijos taikytinos teisės teismų sprendimų susijusių su suktiniu turto teisiniu režimu pripažinimas ir vykdymas. O antras - jurisdikcija taikytina teisė teismo sprendimų susijusių su registruotais partnerystės turinėmis pasiekėmis pripažinimas ir vykdymas. Kviečiu poną Kavadą e, kreiptis į e, susirinkusiuosius keturias minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Man buvo pasakyta, kad šešios bus skirtos nutesės, aš pabandysiu dirbti keturias. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiama komisijos narė, meli kolegos. ES piliečių judumas nebėra iliuzija. Tai yra realus reiškinys, todėl ES turi net 16 milijonų tarptautinių porų arba daugia nacionalinių tautų. Jos turi ne tik bendrus automobilius, namus, kartais turi bendras didelės sąskaitas skirtingose valstybėse. Ir problema buvo ta, kad iki šiol nebuvo aišku, kuri jurisdikcija galėtų spręsti jiems iškylančius ginčius ir kuri valstybė galėtų būti atsakinga už atsakomybės nustatymą. Todėl buvo e, juridinėse sistemose tas reiškinys, kad šios poros išsiskirimo ar e, skirybų ar mirties atveju susiduria su e, prieštaringai sprendimais ir dėl to e, iškyla teisinių sunkumų. Šis tekstas taip pat bus taikomas ir e, susituokusioms šeimoms ir registruotas partnerystės pasirašusioms šeimoms. E, būtų labai sunku šių kategorijų žmonėms išsiaiškinti, kurios e, jurisdikcijos, kurios valstybės gali reguliuoti jų turto klausimus, mm, juolab, kad tarp valstybių turto reguliavimo e, sistemos labai skiriasi. Sutoktiniai ir partneriai gali pasirinkti, kuri jurisdikcija spręs jų problemas, jo gali pasirinkti arba gyvenamąją vietą, arba valstybę, e, kurios e, E, kurio, iš kurios yra e, partneriai arba sutoktiniai, kurios pilietybę turi. E, ir kartais gyvendami net visai kitoje valstybėje gali turėti nepakankamai bendro turto. Šiuo atveju be abejo turi būti laikomasi subsidiarumo principą. Abiejose reglamentuose nėra kalbama apie e, santokos ar partnerystės sutartį, apie sutoktinių ar partnerių teisės ir prievolės. Tas rytis ir toliau išlieka reglamentuojama nacionalinės teisės. Valstybės narės, kurios nepripažįsta registruotos partnerystės, turi teisę nenagrinėti tokių bylų, jeigu jos iškyla jų teritorijoje. Ir čia mes kalbame atvejus, kai registruoti partneriai išsiskiria arba vienas iš jų miršta. Ir tokiu atveju tokie asmenys gali kreiptis į kitą valstybę narę, kuri jų partnerystės problemas nagrinėja. Šis klausimas be abejo yra labai delikatus. Tarp valstybių narių turi būti pasiektas bendras susitarimas dėl šeimos teisės klausimų. Reikėjo e, išspręsti susidariusias e, problemas, nes labai daug žmonių nuo jų kenčia, todėl buvo nuspręsta sustiprinto bendradarbiavimo principą taikyti. 18 valstybių narių nusprendė tarpusavyje pritaikyti skirtingas nuostatas. Europos parlamentas per paskutinį plenarinį posėdį 2016 m. birželio mėnesį e, pritarė sustiprinto bendradarbiavimo taikymui šių dviejų reglamentų atveju. Tai yra E, pranešimai dėl reglamentų, dėl kurių praėjusią savaitę Teisės reikalų komitetas balsavo ir jokių rimtesnių sunkumų neiškilo. Yra pateikta tų kosmetinio pobūdžio pakeitimų, kuriais yra sakoma, kad valstybės narės turėtų iškiau apibriežti, kokios e, valstybės dalyvauja sustiprintam bendradarbiavime. Toks pasiūlymas jokių juridinių pasiekmių neturi. E, Tiesą sakant, man jis atrodo net nereikalingas ir šiek tiek verteklinis, bet vis tik tai mes jį turim patvirtinti. Galiu pasakyti, kad mano frakcija ir aš rekomenduojame balsuoti prieš šį pakeitimą, prieš šiuos pakeitimus, nes iš esmės dėl jų e, galima tik tai galbūt iškelti abejonių dėl svarbaus susitarimo, kuris buvo pasitas tarp 18 valstybių narių, taikyti sustiprintą bendradarbiavimą. Pone pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, rytoj balsuosime dėl šių dviejų reglamentų. Tas balsavimas nepaprastai svarbus, nes jis leis dirbti pagal numatytą kalendorių e, ir žinome, kad tarybos lygmenių valstybės narės dalyvaujančios sustiprintame bendradarbiavime e, galės priimti reikalingus teisės aktus kuo greičiau. Gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė, mes čia e, kalbame ne apie keletą porų, mes kalbame apie 16 milijonų porų, 32 milijonus žmonių. E, ir nemažai jų kiekvienais metais, kiekvieną mėnesį susiduria su sunkumas. Dėl turiu jų problemas turime spręsti. Dabar žodis komisijos nariui Navračič. Ačiū, man pirmininkai, gerbiami parlamento nariai. Europos piliečiai naudojasi teisę laisvai judėti, todėl didėja ir e, tarptautinių santokų skaičius. Šiuo metu ponas Kavada minėjo Europos Sąjungoje e, skaičiuojama, kad egzistuoja 16 milijonų tarptautinių porų ir joms e, išsiskyrus arba mirus vienam iš sutoktinių ar partnerių kyla klausimas susijusius su jų turtu, todėl būtina patvirtinti atitinkamą tarptautinį režimą ir e, jį patvirtinus tarptautinės šeimas galės e, sumažinti savo sąnaudas susijusius su atitinkamomis teisinėmis procedūromis dėl turto. Poros žinos, e, kokie įstatymai tarptautiniai ir nacionaliniai bus taikomi jų turtiniams tarpusavio santykiams ir ši nauja tvarka palengvins sprendimų prieimimus civilinėse ir komercinėse bylose. Taryba priemė tinkamą sprendimą. E, tai noriu padėkoti ponui Kavadai už tai, kad e, dėjo daug pastangų, jog šis sutingas klausimas būtų sprendžiamas, taip pat ir pirmininkavantiems Niderlandams už tai, kad teikia pirmenybę šiai temai mes norėjome, kad visos valstybės narės taikytų patvirtintas priemonės, tačiau labai svarbu procesu pradėti sustiprinto bendradarbiavimo tvarka e, ir prie šio proceso kitos valstybės narės galės prisijungti, kai bus tam pasirengusios. Sustiprinto bendradarbiavimo taisyklės šiuo metu numato, kad turtinis e, režimas <clears throat> yra taikomas toms valstybėms, kurios dalyvauja bendrabiavimo sistemoje, o toms valstybėms, kurios nedalyvauja, nebus taikomas. Svarbu pabrėžti, kad naujos taisyklės taikomos tiek sutoktiniams, tiek e, registruotiems partneriams. Aš noriu patikinti parlamentą, kad reglamento projekte numatyti ir atitinkami saugikliai, kurie leis apsaugoti valstybinarių teisinės tradicijas. Tai yra geras pavyzdys, kaip kartu bendradarbiaujant ir konstruktyviai mes galime palengvinti gyventojams e, gyvenimą mūsų piliečiams visoje Europoje. Ponai Vos, žodis dvi minutės kalbėti. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, pirmiausia, aš taip pat savo ruoštų noriu padėkoti pranešėjui ir jo pirmtakiai už puikiai atliktą darbą. Iš tiesų keista, kad mes tik šiandien patvirtinome tinkamą teisės aktą šią temą, nes laisvas asmenų judėjimas galioja jau kurį laiką, todėl e, šis teisės aktas tikrai buvo būtinas, nes aš manau, kad kai kurie piliečiai tikrai jautėsi palikti likimo valiai, kuomet e, reikėdavo spręsti turtinius tarpusavio santykius, e, vadovantis tarptautinės teisės nuostatoms, o tikrai labai gerai, kad buvo patvirtinta ši nauja tvarka ir taisyklės. Balsavimas rytoj dėl sustiprinto valstybių narių bendradarbiavimo Sprendžiant turtinius klausimus e, tarp sutoktinių ar registruotų partnerių vainikuos ilgametės dėrybas. Manau, kad mūsų kaip tiesiekros institucijos e, interesas yra patvirtinti šį teisės aktą plenarime posėdėje. Buvo surinktas atitinkamas klausimas šią temą, aš noriu padėkoti ir pabrėžti, kad taryba e, atsižvelgia į Europos parlamento pasiūlymus susijusius su šia tema ir iš tiesų mes galime tikrai labai džiaugtis tuo. Komitete jau taip pat buvo atitinkami pasiūlymai patvirtinti balsuojant. Šios taisyklės neturės jokio poveikio E, valstybių, valstybės narėse galiojančiai tvarkai dėl registruotų partnerysčių arba santokų. Todėl labai gerai, kad e, nuostatos, kuriuose kalbama apie registruotas partnerystės, taip pat numato ir tinkamas išlygas. Dar kartą noriu padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio pranešimo rengimo. Pone Gebhardt, dabar tris minutės kalbės. Ačiū ponė pirmininkė, labai džiaugiuosi, kad šiandien baigėsi ši procedūra ir su jie susijusios diskusijos. Praėjusią kadenciją buvau pranešėję, šią kadenciją šešėlinę pranešėję šią temą. Procesas užtruko labai ilgai ir dabar mes pagaliau sugebėjome užtikrinti, kad būtų rastas, rastas sprendimas piliečiams kurie <clears throat> turi santokinių partnerystės ryšių su kitų valstybių piliečiais, <clears throat> su paveldėjimo teisė, e, anksčiau susijusius aspektus mes įsprendėme dabar su turtiniais klausimais, baigiame išspręsti, o tai reiškia, kad e, mes leidžiame atsiskleisti visai tarptautiniai Europos įvairoviai ir tai yra labai gerai. Mes sugebėjome pasiekti, kad du teisės aktai iš pradžių pateikti dėl registruotų partnerysčių ir e, santokų apriektų tas pačias teisės ir kartu jų nuostatomse būtų atsižvelgiama į skirtingas teisinės ir kultūrinės tradicijas galiojančias atskirose valstybėse narėse ir pagal tai nėra ne viena valstybė narė verčiama e, registruoti partnerystės, jeigu tai nėra nepriimta ir patvirtinta jos teisės aktuose. Mums socialdemokratams visuomet rūpėjo pabrėžti, kad <clears throat> būtina užkirsti kelią tokiai situacijai, kurioje kilus problemoms dėl skirybų stipresnysis partneris galėtų lengviau apginti savo interesus, o silpnesnis nukentėtų. Manau, kad patvirtinus šį teisės aktą mums pavyko šį tikslą pasiekti ir sukurti tokią teisinę sistemą, kurią kuriant tiek komisija, tiek taryba atsižvelgia į parlamento pasiūlymus, nes iš, todėl iš tiesų man ir nėra labai svarbu, kad e, parlamento balsas čia yra tik rekomendacinis, nes, nes į mūsų poziciją buvo iš esmės atsižvelgta. Svarbu man, kad mes e, faktiniams žmonių problemams iš tiesų sugebėjome rasti išmintingus sprendimus. Vieną minutę, ponas Žembaskis dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai, ponios ir ponai. Pone Kavada. Šeimos teisė yra uh, opi tema ir ją reikia svarstyti labai atidžiai. Tai sritis e, reglamentuojama vietos lygiu pastaraisiais metais e, vykdomas tvirtesnis bendradarbiavimas keliose srityse. Viena iš jų tarp valstybiniai e, teisiniai veiksmai. Tačiau nacionalinės nuostatos šiuo klausimu dažnai išsiskiria. Pavyzdžiui, partnerystės apibrieštis nėra žinoma tokiose šalise kaip Italija, Lenkija, Rumunija ir Bulgarija. E, galioja ir e, E, kolizinių nuostatų, tai gali sukurti teisinį neiškumą. Noriu Jūs perspėti dėl to, kad turime būti atsargus. Aš esu visa galva už geresnį bendradarbiavimą, bet turime nepamiršti svarbiausio principo siekia užtikrinti pusiausvyrą. Ponas Krisogonos. Ačiū. Visų pirma, šis tvirtesnis bendradarbiavimas tarptautinės jurisdikcijos klausimais, e, įstatymų įgyvendinime, sprendimų įgyvendinime dėl tarptautinių porų. 18 valstybių narių sutiko dalyvauti tvirtesnio bendradarbiavimo režime ir tos šalis, jų įstatymai padės palengvins tokių porų gyvenimą, atsiras juridinis e, pagrindas reglamentuoti tų porų e, turtinę turtinės teisės, ypač jei sprendimai priimami skirtingose šalise. Deja, komisijos priimtas sprendimas šio klausimu nepasistumėjo į priekį dėl e, tarybos e, nepritarimo ir e, buvo penkių metų pertrauka. Europos parlamentas tiesiog rengia nuomonę dėl šeimos teisės, būtent vieną tokią nuomonę ir tvarkoma e, svarstome šiandien. Žinoma, tai aktualu tūkstančiams porų Europos Sąjungoje. Šio, tokie sprendimai turėtų būti primami pagal bendrą sprendimų prieimimo procedūrą, kad Europos parlamentas, kaip tiesioginis Europos piliečių atstovas, turėtų išsakyti savo, suvaidinti savo vaidmenį kaip lygiavertis partneris, priimant sprendimus šiais klausimais, ponė Raintike. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisijos narimė, liko kolegos. Uh, Kaip galime taikstyti su situacija, kurioje šeima, tėvai, vaikai, partneriai pažadėjo būti draugė iki gyvenimo galo, uh, praranda savo teisės, e, jei jie persikelia į kitą Europos valst, e, Sąjungos valstybę. Kaip galime taikstyti su situacija, kai, kai tėvai negali būti prie savo vaikų ligoninėje, nes avarija įvyko pervažiavus sieną. Ir kodėl šeimos praranda turtinės teisės? Dėl to, kad kai kurios valstybės nesupranto, kad šeimos atsiranda, kai, kai poros e, myli viena kitą. Tai mums reikia žengti nedidelį žingsnį šią kryptimį. E, tos pačios lyties poros ir, ir vaivorykštės poros partneriai negali būti traktuojami kaip antrarūšiai piliečiai ES. Jie tu, nori e, keliauti, mokytis, gyventi visur tai, tai nėra didelis dalykas, tai tiesiog diskriminacija, su kuria susiduria tos pačios lyties poros. Turime užtikrinti juridinį iškumą visiems, taip pat ir šioms poroms. Kurkime tokią ES, kuri e, puoselėja ir saugo visas šeimas. Šis pasiūlymas yra daug didesnės dėlionės dalis, kad tai taptų realybę. Tai turėtų būti pradžios taškas, pradedant kurti ES, kurioje visos šeimos, visos poros gali gyventi tokį gyvenimą, kokio nori ir gali apsistoti ir gyventi, kur, kur pasirinktų ir turėti vienodas teisės visur ES. Toliau pane Van Štork. Čia kalbame apie du puikus pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriuose pateikiami ir šeimos apibrėžimai komisija. Ne, patikė pasiūlymus dėl homoseksualių šeimų praėjusiais metais, Vengrija ir Lenkija šios pasiūlymus užblokavo, nes ten tokios santokos nėra nenorimos ir nepripažįstamos. Tačiau e, abipusis e, pripažinimas e, civilinės būklės dokumentų e, tokiu atveju yra traktuojamas kaip bandymas kitais būdais įtvirtinti e, homoseksualias santokas. Aš manau, kad mes Europoje turime vadovautis atitinkamos vertybėmis, kurios yra priimtos valstybėms narėms ir tai negalima uh, mėginti primesti tų dalykų šalims, kai kurių dalykų, kurios jų nenori priimti. Todėl dabar mes rengiame mm, piliečių iniciatyvą, kurioje šeima yra, pagal kurią šeima yra suvokiama kaip darinys, kurį sudaro vyras ir moteris ir, ir vaikai. Ir, ir manau, kad reikia nustoti tvirtinti, kad čia kalba eina kažkas e, diskriminuojančio, baikite e, švaistytis tokiais teiginiais, pripažinkite pagaliau, kad šeima skiriasi nuo registruotos partnerystės ir e, ES yra galinga, tačiau piliečiai galingesni. Mišelio Breton, vieną minutę kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Anot Europos komisijos egzistuoja beveik 16 milijonų tarptautinių porų Europos Sąjungoje. Kas iš tikrųjų, e, kad kokios tai yra poros, Europos Sąjunga kišasi šeimų teisę. Pirmasis tekstas dėl e, teisės taikytinos e, turtų nuosavybės režimui. E, norėčiau priminti 1978 metų sprendimą, bet reikėtų ne, neįvesti konkurencijos iš ES teisės. Antras su, e, pranešimas dėl registruotų partnerysčių. Iškyla esminė problema, nes kiekviena valstybė narė pati patvirtina e, porų ir partnerysčio apibriešti. Jį norite primesti e, iš išorės partnerysčio apibriešti. Būtent todėl 10 iš 28 valstybių narių atsisakė pritarti šiam tekstui. Būtent todėl aš balsuosiu prieš juos. Ačiū dabar ponė Esteras Feragų. Ačiū ponė pirmininkė. Svarstome ypač svarbę temą ir norėčiau padėkoti pranešiojai ponui Kavadai. E, buvo nemažai sunkumų, nemažai praktinių ir teisinių sunkumų iškyla tarptautiniai porai, kuri nusprendžia išsiskirti, išsituokti, kai vienas iš e, sutaktinių miršta. Iki šiol situacija būdavo labai neaiški. Ir sprendžiant šiuos klausimus, E, su tuoktiniu registruotų partnerių atveju viskas išaiškinta ir tai padės mums įveikti kliūtis, kurios egzistavo praeitie. Ir 18 e, šalių pasirinko dalyvauti tvirtesnio bendradarbiavimo e, sistemoje. Ir yra nurodyta, kuri, kuris teisinis režimas e, gali galioti, sprendžiant visus šios klausimus, kaip sprendimai bus įgyvendinti ir visi kiti susiję klausimai. Jei mums pa, pavyks tam pritarti, mes tikrai pasitarnausime <coughs> savo piliečiams. Jiems svarbu, kad tie klausimai būtų sprendžiami greitai. Turime sukurti saugumo aplinką. Nepamirškime, kad ES yra saugumo, teisingumo erdvė visiems. Ir taip e, užbaigsime teisinio neiškumo ir teisinių e, kliūčių situaciją. Ir tos valstybės narės, kurios pasirinko dalyvauti tvirtesnėme bendradarbiavime, tikrai visą tai užtikrins. Ir tai dar viena priemonė prie viso arsenalo priemonių jau egzistuojančių šeimos teisės srityje. Tai labai svarbu Europos Sąjungoje. Ir dar kartą noriu pabrėžti, kad mes ypač akcentuojame nediskriminavimo principą. Kitos kalbėtojas nėra ir dabar žodis ponui iškrypia vienai minutį. Ačiū pirmininkė. Santoka tarp vyro ir moters yra svarbiausias visuomenės pamatas. Šią instituciją būtina stiprinti ir galėtume pasiūsti labai svarbų signalą apie tai, kad e, tuoktis, kurti šeimas ir gimdyti vaikus yra labai svarbu. Neigiama tendencija susijusi su registruotomis partnerystėmis tarp tų pačių, tos pačios lyties asmenų aš laikau pragaištinga. Ekstremizmas ir e, skeptiškas ES institucijų veiklos vertinimas būtent dėl to ir kyla. Taip pat kaip ir Stambulo konvencijos ratifikavimas ES nori pritarti visoms jos nuostatoms, tai dar labiau pakenks Europos projektui, įsiklausykime į piliečių balsus, mes e, atstovavimo piliečių interesams, o ne pirmininkaujančiųjų kėdėse sėdinčių asmenų. E, Norim užduoti Jums klausimą pagal Milios kortės procedūrą. Ar atsakysite? Mes čia kalbam apie žmogaus teisės ir jeigu Jūs teigiate, kad apsangos e, institucijos neturėtų jų nustatinėti, tai valstybės narės pačios turėtų turėti tokią teisę, jas užtikrinti. Jūs tai tvirtinate, tačiau aš nemanau, kad jūsų teiginiai e, leidžia visapuškai žmogaus teisės saugoti. Sakymas, mėla kolegė, jūs puikiai žinote, kad būtent šioje e, srityje ir taikomas subsidiarumo principas. E, kiekviena valstybė, taip pat ir mano valstybė narė, gali savarankiškai priimti sprendimus šioje srityje. Mes visi žinome, kas yra žmogaus teisės ir naujųjų išradinėti nereikia. Ponas Svoboda kalbės. Ačiū pirmininkė, gerbiamo komisijos, narė, komisijos nary. Pirmiausia, dėkoju ponui Kavadui už visą padarytą darbą, rengiančius du pasiūlymus. Sustiprintas bendradarbiavimas, mano nuomonė, yra labai svarbus ir naudingas. Pavyzdžiui, prisiminkime, kad 2007 metais Anot Europos komisijos duomenų, 2,4 procentai santokų buvo sudaryta, 13 procentų iš jų buvo tarptautinės poros. Todėl labai svarbu, kad tie piliečiai aiškiai suprastų, kokias teisės turi skirtingose valstybėse. Tokiu būdu sutaupytume 1,1 milijardą eurų per metus. Šiandien tiek yra išleidžiama organizuojant paralelinės teismo bylų, te, paralelinės teismo bylų nagrinėjimus skirtingose valstybėse narėse. Taip pat matau, kad e, valstybės narės kai kurios būkštauja, kad e, jų nacionalinė jurisdikcija bus pažeista, bet tai nėra ir apsauga yra užtikrinta dviem būdais. Valstybių narių nuosavybės teisės nėra pažeistos, e, tarptautinių porų nuosavybės problemas sprendžiant. E, Taip pat nėra pasakyta, kad santoka yra ta pat, tas pats, kaip registruota partnerystė. Labai svarbu, kad mes turėtume vienodas taisyklės turto dalyboms ir vertinimui. Tai atitinka susidėrumo principą. Antras dalykas - dalis šių pasiūlymų, būkime tikri, yra susiję su civilinė tvarka. Iš esmės, taip valstybės narės gali atsisakyti taikyti tokias nuostatas, jeigu egzistuoja objektivaus pagrindo to nedaryti. Pavyzdžiui, jeigu skiriasi registruotos partnerystės apibrėžimai. Judėjimo laisvė ES, mano nuomonė, yra viena iš pagrindinių ES teisių ir laisvių. Bet kas kita yra nekomplikuoti šios laisvės, o greičiau sukurti tikrai bendrą erdvę, turinčią bendras taisyklės, galiojančias per sienas, kaip ir taisyklės, kurios šiandien aptarėme. Now, Ponas Gaspara. Grazie, signor Presidente. Ringrazio anch'io. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti kolegai Kavadui už visą padarytą darbą ir pirmiausia už tai, kad buvo pasiektas konsensus sustarimas Teisės reikalų komitete šio klausimu. Šį reglamentą pritvirtintami mes galiausiai žengėme žingsnį priekį, kaip sakė kolegos. Ir e, žvelgėme realybėje akis. Sureaguosime į 16 milijonų porų poreikius sureguliuosime jų teisės Europoje, skirtingose valstybėse narėse. Užtikrinkime, kad teisinga jurisdikcija būtų pasitelkta nusavybės teisėms e, reguliuoti. 18 valstybių narių nusprendė paremti sustiprintą bendradarbiavimą. Kitos susilaikė. Mes turėtume pasirūpinti, kad e, daugiau valstybių prisijungtų prie šio sustiprinto bendradarbiavimo, bet aš noriu pasveikinti Niderlandus, pavykus e, sėkmingai užbaigti dėrybas. Ir e, linkiu Jums geriausios kloties, bandant išplėsti konsensusą dėl šios reformos visose valstybėse narėse. Pone Komodinį, dvi minutės. E. Labai ačiū. Per pastarąją plenarinę sesiją parlamentas balsavo už biurokratijos sumažinimą ES piliečiams, ypač naudojantis laisvo judėjimo teisę ir įsisteigimo teisę. Kai balsavome dėl viešųjų dokumentų pripažinimo, e, sukūrėme pagrindo tikėtis, kad rytoj taip pat bus patvirtinti dokumentai. Patvirtinus šiuos dokumentus, tarptautinės poros turės aiškesnę teisinę bazę turtui valdyti. Šiandien tarptautinės poros, kurios susiduria sudėtingiausiai savo gyvenimo etapais, pavyzdžiui, mirus partneriui arba sutoktiniam arba iširus santokai arba partnerystiai, susiduria su dar didesniais e, teisiniais e, sunkumais. E, nebeaišku, kas e, turi reguliuoti jų turto klausimus ir kuri teisė turi galioti. Labai dažnai, kai priimamas sprendimas dėl e, išsiskirimo ar turto dalybų, tara, e, pora turi e, E, išsiaiškinti, kokie teisiniai reikalavimai galioja skirtingose jurisdikcijose. Šie du pasiūlymai tarybos reglamentų dėl sustiprinto bendradarbiavimo suteiks daugiau aiškumo ir garantuotumo. Poros galės naudoti supaprastintą procedūrą ir jeigu reikės uh, pradėti skirybų uh, e, iš, išsiskirimo ar uh, turto dalymosi bylas bus aišku, kokia valstybės, e, kokios valstybės jurisdikcija dalyvautų. Taip bus galima užtikrinti daugiau teisingumo. Įstatymai turi būti sukurti taip, kad jie padėtų piliečiams, kad jie galėtų aiškiau suprasti, kaip veikia teismų sistema. Šio pasiūlymu būtent to ir siekime. Ačiū toliau, ponas Negresku, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Efectelor patrimoniale sunt rezultatul unor discuții instituționale, ci Pane pirmininkė, aš manau, kad šis procesas užtruko per ilgai. Gerai, kad šis pasiūlymas šiuo metu yra teikiamas ir numatyta galimybė bendradarbiauti sustiprinto tvarka. Reglamento pakeitimai bus naudingi tarptautinėms poroms, kurių yra ES 16 milijonų, maždaug aiškiai, aiškiai nustatant, kokia teisė turėtų būti taikoma sprendžiant atskirus klausimus, tačiau aš manau, kad ši teisinė tvarka turėtų galioti visose valstybėse narėse, tam, kad tomis pačiomis teisėmis galėtų naudotis visos Europos šeimos, tačiau dėje dar egzistuoja tam tikrų valstybių, kuriams kyla problemų susijusių su e, tam tikromis e, partnerystės santokos formomis. Manau, kad vis tik reikėtų dėti pastangas, kad um, šioje srityje tarptautinės teisės situacija būtų iškesnė. Ponas Šeinfeldas, dvi minutės kalbės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandien kalbame apie labai svarbų klausimą. Galbūt atrodo, kad ši tema, palyginus su rimtomis problemomis, kurios šiandien iškyla Europos Sąjungai, tokias kaip krizės referendumai e, vyksantis ryto jungtiniai karalystiai, e, paverčia e, ši, ši tema tarsi būtų smulkmeniška, bet man atrodo, kad tai yra vienas iš svarbiausių esminių klausimų. Jis parodo, kokia yra Europos Sąjungos esmė, kokia kryptimi Europos Sąjunga eina ir kaip jinai atrodys ateityje. Kalbam apie bendruomenę, kuri visam pasauliu giriasi, kad vadovaujasi humanistinėmis vertybėmis. Tai yra bendruomenė, kuri sako, kad jos pamatas yra lygybė ir tolerancija. Tačiau ateina tokios dienos kaip šiandien, kai mes pagaliau pradedam džiaugtis, kad galbūt rytoj patvirtinsime taisyklės, kurios e, jau seniai turėjo egzistuoti visoje ES senų senovėje. Se, seniai. Turiu galvoje socialinį susitarimą, kuris e, leido sukurti Europos Sąjungą. Kam mums visą tai reikalinga? Ogi tam, kad žmonės turėtų bent jau galimybę būti laimingi. O kol kas daugelie mūsų veiklos ryčių, privačiame gyvenime, viešiame gyvenime, ribojome laimės potencialo, nei stiprinome. Tikiuosi, kad rytoj priimsėmi sprendimai bus e, svarbus žingsnis, žengiamas pačiu laiku, įtvirtinantis piliečių ir valstybės santykį, piliečių ir ES santykį. Be to leisime sustiprinti Europos visuomenę, kurios centre yra pilietis. ES ar valstybės narės E, per institucijas turėtų siekti užtikrinti piliečių laimę. Taigi, baigdamas, aš norėčiau kreiptis į tas valstybės narės, kurios nusprendė nepatvirtinti šių nedidelių žingsnelių, kurie yra labai svarbus mūsų piliečių laimingumui. Patvirtinkit juos. Ačiū, ponė pirmininkė. Šis pasiūlymas E, yra aktualus maždaug 13 procentų Europos e, porų. Aš manau, kad ateityje tas skaičius dar labiau išauks. Jeigu pagalvotume apie skirybas, pamatytume, kad šių porų atveju trūksta aiškių taisyklių. Jeigu taisyklės bus aiškesnės, jų gyvenimas gerokai palengvės, ypač apibrėžiant teisę į turtą. Sutoktinių turto teisės E, bus tik sustiprintos prieimus šios dokumentus. Čia mes kalbame apie tai, kad civilinė teisė turės būti pasitelta porų su toksiniam turdui paskirsyti, nepriklausomai nuo to, ar kalbama apie e, sutoktinių, sustokusias paras ar partnerystės sudariusias paras. Ir vienoda sistema turi būti sukurta visoje Europos Sąjungoje. Labai svarbu užtikrinti, kad e, galimybė kreiptis į teismą pasiektų uh, E, pageidaujamą pritarimą e, taryboje ir e, tai atsispindėtų per valstybių norą sustiprinti bendradarbiausią. Dvi minutės, ponas Pospišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš remiu šiuos pasiūlymus, kaip ir mano kolegos iš mano frakcijos, jau anksčiau kalbėjusiai, bet kaip ir jie, šiek tiek apgailestauju, kad praėjo, prireikė penkerių ar šešerių metų, kad pasiektume šį etapą. Aš buvau Čekijos teisingumo ministras, taigi aš tarybos posėdžiuose dalyvaudavau ir tada aš žinojau, kad mūsų laukia ilgas kelias. Tikiuosi, kad blaivus protas rytoj dominuos ir mes priimsime šiuos projektus. Deja, e, šie projektai bus aktualūs tik 18 valstybių narių, ne visose taigi jų veikimas apsiribos tik ES dalimi. Reikia pasakyti, kad šiais projektais valstybių narių suverenumas niekaip nėra pribojamas, nėra kišamasi į te, valstybės šeimos teisę. Ir tai neturi, jo, nepriklauso nuo to, ar atitinkama valstybė pripažįsta registruotas partnerystės ar ne. Prieš mane kalbėjusiai kolegos šiek tiek iškreipė vaizdą. Čia mes kalbame apie privatinę teisę, apie šeimos teisę ir procedūrų teisę. Vadinasi, jurisdikcija nulemsianti e, atitinkamos poros e, bylos nagrinėjimą turės būti nustatyta pagal šį teisės aktą. Aš pats dar anksčiau, e, dirbdamas privačioje rinkoje, turėjau daug klientų, kurie uh, E, buvo iš tarptautinių porų ir tada paaiškėjo, kad jiems besiskiriant turtas buvo reguliuojamas pas skirtingas sistemas. Mes turėtume suvokti, kad ši nuostada bus labai naudinga mūsų piliečiams. Niekas negali prieš ją pasisakyti, tai nebus kengsminga, tai yra labai naudinga. Aš remiu šiuos projektus, nors aš labai norėčiau, kad jie visi gal, jie galėtų visoje Europos Sąjungoje. Vienai minutį, ponas Marijas Notis. Ačiū. Porų e, nuosavybės teisų reglamentavimas poroms išsiskyrus e, reglamentuojamas nacionalinis teisės, tačiau dabar pagal šį pasiūlymą atrodo, kad tuos klausimus reglamentuos kažkokia tarptautinės e, tarptautinė teisė ir nacionalinės teisės pagal nacionalinius įstatymus tarsi išnyksta, tačiau iki šiol e, viskas veikia gerai. O kaip su viešaja tvarka? atrodo, kad kai kurios, kalbama apie tai, kad kai kuriuose šalyse pripažįstamos tam tikros partnerystės, tačiau visą tai reikia labai atidžiai išnagrinėti, nes gali būti tam tikros rušies subsidiarumo pažeidimas. Nes manau, kad, ir manau, kad šis reglamentas daugiau problemų sukuria, nei jų išsprendžia. Dabar žodis ponui Navračič. Sežu Jakovčič. Tai tikrai gera žinia. Uh, 16 milijonų Europos piliečių. Jie, jų padėtis dabar lengvesnė. Diskusijos šiais klausimais užtruko per nelik ilgai. Buvo svarstamos registruotos partnerystės ar, arba taip vadinamos tarptautinės poros. Nepriimtina tai, kad dešimt valstybių narių uh, nepritarė šiam komisijos pasiūlymui ir pono Kavada parengtam pranešimui. E, meilė, žinoma, yra geriausias dalykas pasaulyje, tačiau realiame gyvenime yra tuokų įvairių nutikimų ir mirčių. Turėtume užtikrinti savo piliečiams teisinį aiškumą ir tikrumą. Jei to neužtikrinsime, tuomet kokiamis vertybėmis remdamėsi kursime Europos Sąjungą. Ponas Kaputo. Vis, dėl vis didesnio judumo Europos Sąjungoje atsiranda vis daugiau tarptautinių porų. 16 milijonų porų susiduria su problemomis tvarkydamos savo nusavybę arba nusprendė išsituokti arba vienam iš partnerių įmirus. Ir tuomet paaiškėjo, kad galioja labai didelė įvairovė skirtingų taisyklių, taip pat ir tarptautinė privatinė teisė. Tikrai gerai, kad atsiras vienas e, teisės aktų rinkinys, kuris užtikrins ir pagal tas e, nuostatas bus užtikrinamos e, likusios sutoktinio teisės, taip pat abiejų išsituokusių e, poros narių teisės. Turėtume e, stiprinti šeimų apsaugos nuostatas. Pirmininkai, dabar žodis komisijos nariui Navračiui čia atsakyti. Ačiū ponė, pirmininkė, gerbiami nariai. E, Po kelis metus trukusių sudėtingų dėrybų 18 valstybių narių išreiškė norą dalyvauti tvirtesnėme bendradarbiavime. Tikiuosi, kad daugiau jų nuspręs prisijungti. Norėčiau pakinti parlamentą e, pritarti šiems dviems reglamentams dėl tvirtesnio bendradarbiavimo. E, mes supaprastinsime piliečių gyvenimą ES. Tarptautinės poros e, e, susituokia arba įteisinę savo santykius e, registruotą partnerystę tikrai tuo apsidžiaugs. Noriu paraginti valstybės narės, kurios dar neprisijungia prie tvirtesnio bendradarbiavimo, tai padaryti, nes kuo daugiau valstybių prisijungs, tuo didesnis skaičius piliečių galės pasinaudoti šiuo reglamentu. Ačiū. Ačiū komisarui ir Dabar galiausiai žodis pranešėjai ponui Kavada. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Nežinau, ar tai paskutinis mano pasisakymas, bet šį vakarą tai tikriausiai šią temą taip. Norėčiau e, viešai padėkoti tarybai, jos tarnyboms, e, taip pat komisijos tarnyboms už tai, kad e, užnutraukė šešis metus neligybės. Kodėl apie tai kalbu? E, nes 18 valstybių nusprendė sudaryti savotišką paktą, pritarti, priimti šį reglamentą, kuris skirtas e, po, poroms, partner, partneriams, vyrams ir vyro ir moters porai arba homoseksualų porai. Taip yra dėl to, kad to, tose šalise yra poreikis ir, ir ne, to, tokių teisės aktų ir negalime tiems piliečiams leisti gyventi toliau už įstatymo ribų, nes nei vienas asmuo, neturėdamas gerą advokatą, nesugebės išspręsti visų klausimų pagal tarptautinę teisę. Nes 16 milijonų porų lygų 32 milijonai asmenų. Paprastai kiekvienas žmogus turi po po du tėvus, tėtį ir mamą. Ir, ir tai reiškia, kad 64 milijonai žmonių iš viso yra įstrigę toje painiavoje. Ir todėl džiaugiuosi, kad dvi institucijos nusprendė mums padėti. Draugės su šešėliniais pranešiais parengėme tekstą, kuris buvo pernelyg ilgai vilkinamas. Kodėl taip yra? Nes, kaip kai kas sakė, uh, ES e, deklaruoja, kad puoselėja tam tikras vertybės, bet ypač skatina laisvą judėjimą e, asmenų e, prekių ir paslaugų, bei taip pat asmenų individualių situacijų judėjimą. Ir reikėjo politinės valios, kad veiktume kliūtis ir pasiektume šio susitarimo. Užbaigdamas noriu pasakyti dar porą dalykų. Visų pirma, ar šiuo tekstu pažeidžiamas subsidiarumas visiškai ne. E, jis yra e, jų, jie, kurie nori, kurie nenori, gali jo netaikyti. Dar geriau yra tai, e, piliečiai gyvenantys šalise, kurio, kurios, kur, kurie nori naudotis tokiamis šio reglamento galimybėmis jie gali tokiomis galimybės pasinaudoti, kaip dėmesį į kitos valstybės teismą. Būtent todėl aš ir su kolegomis parengėme tekstą, kuris realybėje tikrai labai supaprastina situaciją ir užtikrina mažumos apsaugą, piliečių mažumos apsaugą, kuri tikrai buvo diskriminuojama. Ir vertinus viską, reikėtų bandyti suvokti, ar tai iš tikrųjų e, kenkia plėšiams, ar tai jiems naudinga. Ačiū. Ačiū. Bendrasios diskusijos balsuosime dėl šio dokumento.